Der Präsident! Vielen Dank. Ačiū. E, posėdis atnaujintas, prašau atsisėsti savo vietas. Vakar dienos protokolas bei patvirtinti tekstai yra jums pateikti, galima susipažinti ir turit kokių nors prieštaravimų, ne, laikykime protokolą patvirtinti, ponios ir ponai. Toliau. Pagal darbo tvarkę yra profesorius Mario Monti, Italijos Respublikos ministro pirmininko pareiškimas dėl ekonomikos augimo ir užimtumo. Pone ministrė pirmininkė Monti, sveikinu Jūs atvykus į Europos parlamentą, mums labai didelė garbė pasveikinti Jūs mūsų tarpę, taigi sveikinu Jūs mūsų tarpę viso parlamento vardu. Ponės ir ponai trumpai dėl procedūrų. Nežinau, kad atkreipsiu e, narių dėmesį tai, kad pagal šį darbo tvarkės punktą nebus pantoniškų pasisakymų. Taigi nėra prasmės bandyti gauti žodį, jis nes bus suteiktas. Atkreipi dėmesį tai, todėl, kadangi uh, daug kolegų jau prašė galimybės pasisakyti e, pagal šį darbos varksis punktą, tačiau dėja tai nebus manoma padaryti. Taigi, e, dabar suteiksiu žodį ponai ministrui pirmininkui, e, ponai Mario Monti, žodį ir jis pasisakys dėl ekonomikos saugimo ir užimtumo strategijos. Prašau. Grazie, signor Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man taip pat labai didelė garbė, o taip pat garbė ir Italijos vyriausybei turėti tokią galimybę Europos parlamento kvietimu pasisakyti parlamento plenarinėje sesijoje, kreiptis į jūs, išdėsti mūsų požiūrį ir mane labai sujaudina galimybė atvykti į Europos parlamentą. Puikiai prisimenu, kai pasisakiau pirmą sykį Europos parlamente, tai buvo 1995 metais sausio mėnesį ir tuo metu uh, buvo klausimai su kandidatais į Europos komisaro postus. Taigi, uh, Dešimt metų parlamentas e, man buvo svarbus partneris, į kurį visuomet galėjau, galėjau kreiptis ir puiku tai, kad gilėja demokratija Europos Sąjungoje, tai rodo ir vis didintis šios institucijos svoris. Beje, dalyvaudavau ir komitetų posėdžiuose e, Briuselėje ir teko konstatuoti, jog ir komisijos darbui, kuriai tuo metu priklausiau, buvo labai svarbus parlamento indėlis. Parlamentas visuomet buvo svarbus mūsų sąjungas. O dabar uh, turiu galimybės atsisėsti prie vadovų tarybos uh, stalo, tai nauja patirtis, esu atsakingas už valstybės narės, vyriausybės darbą, tai yra nauja atsakomybė, bet ši atsakomybė už mano šalį labai siejasi su ta atsakomybė, kurią jaučiu kaip italas ES atžvilgiu. Na, dirbdamas komisaru Briuselėje pernelik dažnai tekdavo konstatuoti, jog e, nacionalinės vyriausybės mielai kaltindavo Europos institucijos, Europos Sąjungą po to, kai jos pačios dalyvavo e, Europos Sąjungos lygių primamuose sprendimuose. Aš pasižadu, kad niekuomet neprisimsiu tokio kritiko vaidmens. tai nuolatos bandau išaiškinti ir mano bendrapiliečiams parlamente, kitur. Taip, mums teks sudėti nemažai aukų įgyvendinant sudėtingas reformas. Bet šias reformas mums neprimetė ES, jos yra ekonominio, socialinio, pilietinio gyvenimo uh, būtinybė Italija, tai turime daryti ir mūsų vaikų vardan. Aišku, tos reformos siejasi, aišku, ir su Europiniu lygmeniu, bet, bet tiesą sakant, tai mūsų pačių atsakomybė. Ir dabar vadovava, vadovauju šaliai, kuri turi žaliavos išteklius, kuris labai retas ES, tai yra teigiamas visuomenės požiūris ES, taigi šį išteklių nuolat stengiuosi puoselėti. Esu įsitikinęs dėl to, kad reikia pasiekti piliečius, įtikinti juos pasitelkiant esminius argumentus. Ir tai dar tai reikia kalbėti ne vien tik tais europinius dalykus. Taigi kolegas iš kitų nacionalinių vyriausybių te galiu paraginti prisimti tą pačią poziciją, e, pasirinkti tą patį požiūrį į tą mūsų bendrą kūriamą Europos pastatą, Europos namus. Na, šiuo metu Italijoje mes tarsi priversti dalyvauti lenktynėse su laiku, turime įveikti tą labai sudėtingą situaciją, kurioje esame atsidūrę. Taigi turime sugebėti išve, išvesti mūsų šalį iš to vadinamo nuošalio, kuriame dabar esame atsidūrę. Nes jeigu to nedarysime, tai ta problema tik plis Europoje, užkrės ir kitas šalis. Taigi manome, kad privaloma konsoliduoti biudžetus, taupyti, bet kita vertus reikalingos ir struktūrinės reformos. Beje, priminsiu, jog mano pirmtakas e, Silvijo Perluskonis dar praeitą vasarą prisimė tam tikrus įsipareigojimus ir savo metu jau jis kalbėjo apie tai, jog jau 2013 metais e, Italijos biudžetas turi būti subalansuotas. Taigi jis anksčiau kitos e, vyriausybės ES prisėmė įsipareigojimus dėl mūsų sudėtingos situacijos. Taigi mes, mano vyriausybė, neatsisakysime šio įsipareigojimo, nors tai reiškia, jog reikės gerokai padidinti BVP ir dabar 5 procentus BVP tenka skirti palūkanų už paskolas mokėjimui. Bet kita vertus esame labai ryštingai nusiteikę. Na, taip, aišku, mūsų, mūsų padėtis išskirtinai sudėtinga ir dėl vyriausybės sudėties, dėl mūsų santykio su parlamentu, bet vis tiek ketiname labai sparčiai vykdyti tas numatytas struktūrinės reformas. Taigi, Italija šiuo metu deda visas pastangas tam, kad būtų konsoliduotas biudžetas. Tačiau mūsų laukia ilgas kelias, nors tai, kas pasiekta, drąsina ir suteikia vilčių. Taigi, manau, kad ateityje Italija neapsiribos to, kad ji vadovausis pasyviai ES siūlomomis gairėmis. Ne, Italija norės įnešti esminį indėlį, nusipriešiant tas pagrindinės ES gairės. Juk mes esame viena iš šalių steigėjų, viena iš stambiausių makroekonomikų, taigi turime išskirtinį vaidmenį ir privalome atitinkamai elgtis. Taigi, todėl dėl visų šių priežasčių e, maloniai pasinaudojau kvietimu, o Vokietijos kanclerį bei Prancūzijos prezidentas mane pakvietė į bendrą susitikimą ir įvyks pirmas trišalis susitikimas ir Italija, aišku, nori nešti savo indėlį, nešti indėlį į bendrijos metodo taikymą. Ir mes norime paieškoti visų galimybių stiprinti saitus, tiesti tiltus vietoj to, kad dabar tarsi dreifuotume į skirtingas šalis. Ir čia turiu galvoje ir tas šalis, kurios dar nepriklauso eurozonai ar niekuomet nenorėjo jai priklausyti. Taigi aš manau, kad labai svarbu, jog ES būtų įtrauki, kad ji duotų akstiną integruotis, o ne priešingai nutolti nuo Europos širdies. Dabar šiek tiek apie e, ūkio augimą ir užimtumą skatimą. Taigi šiek tiek e, dėl to, kas mano manimu kelia didžiausią riziką ES. Euro yra ambicingiausias europinis projektas. Bet todėl neturime leisti, kad šis projektas taptų uh, pleištu, kuris paskatins ES griūti. Todėl esame ryštingai nusiteikę, norime nešti savo indėlį ieškant sprendimo ir manome, kad reikia dar daugiau pastangų, kad būtų atgaivintas europinis solidarumas, suvokimas, kad visi sėdime viename vežime, nes pernelyg daug stereotipų, pernelyg gajus jie, tai skaldo vienybę. Tarsi per daug grupuočių - šiaurės šalis, pietinės šalis, periferinės šalis, centrinės šalis, senas, naujas šalis. Per daug viso to. Tai turime įveikti. Io sono il rappresentante di uno Stato considerato geograficamente periferico. Uh, e, perif geografiniu požiūriu esu iš šalies, kuri yra periferijoje. Uh, kaip ir nenorėčiau tuo piktintis, bet kita vertus, e, kai kalbame apie tas centrinis šalis, tai jai priklauso ir Italija, nors aišku, čia pirmiausia galvojame apie Vokietiją ir Prancūziją. Bet tiesą sakant, stabilumo krizė kaip tik ir prasidėjo šiose šalise būtent juose buvo pasėtas tas daigas, kuris pakirto pasitikėjimą Europiniu projektu. Prisiminkime 2003 metus ir tuo metu prastumtą sprendimą ekofinę. Tuo metu toms dviems valstybėms pavyko primesti savo politinę valią kitoms valstybėms narėms. Ir tokiu būdu e, pažeisti susitarimus ir tiesą sakant, visai nenoriu, tai paminėdamas, nuvertinti savo gerbiamų kolegų Prancūzijoje ir Vokietijoje, bet tiesą sakant, tai, ką savo laiku padarė Prancūzija ir Vokietija, labai pažeidė pasitikėjimą eurodisciplina, eurodrausme, biudžeto drausme, juk tai iš tiesų yra didelis nuopelnas nepamirškime, kad centras turi atsakomybę, bet aišku ir periferija turi atsakomybę. Nes daugelis periferinių valstybių, skaitant ir maniškę, pernelik atsipalaidavo, elgėsi nedrausmingai. Taigi, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, jeigu neprisimsime atsakomybės bendrai už tai, kas buvo daroma praeitįje, už tai, kas buvo padaryta, kuriant eurozoną, tai tuomet neturėsime ir Europos Sąjungos. Tiesą sakant, teko skirti aštuonerius metus, tai yra valstybės narės ir komisija, ir be labai norėčiau pripažinti, komisijos kaip svarbios Europinės institucijos, kaip inovacijų variklio vaidmenį, o taip ir, par, bet ir parlamento vaidmenį, kuris vis didėja. Taigi visoms šioms institucijoms prireikia aštuonių metų tam, kad būtų atkurtas pasitikėjimas stabilumo ir augimo paktu. Taigi, naudodamasis progą, norėčiau padėkoti parlamentui už jūsų vaidmenį pavyzdžiui, dirbant ties šešių teisėkuros paketų, e, aktų paketu ir tai leido atkurti pasitikėjimą, tai leido atkurti drausmę, taigi jūsų nuopelnis yra didesnis negu tarybos. O na, galbūt nacionaliniu lygiu parlamentai elgesi nedrausmingai. Tačiau parlame, Europos parlamentas visuomet buvo drausmingumo pavyzdys. Nemanau, kad dabar yra tinkamas metas dabar jau perduoti archyvus e, biudžeto drausmės klausimus ir atversti naują skyrių, tai yra ekonominio augimo skyrių. Aš manau, kad reikia sieti šiuos du dalykus, šias dvi sritis. Ir vakar savo kolegoms ministrų komi... kabinete e, teko priimti nepopuliarų e, sprendimą. Tai yra Italijos vyriausybė ir Italijos valstybė turėjo suteikti valstybinės garantijas. Mes siekiame, kad kad 2020 metais olimpinės žaidynės vyktų uh, Italijoje. Aišku, būtų daug nusivalimo, be kita ko Romoje, tačiau aš manau, kad e, visuomenė Italijoje suvokė, jog drausmė yra asmeninis dalykas, tai atitinka Italijos interesus ir praeitą savaitę lankiausi Vašingtonė ir dar sėkiai patikinau, kad euro drausmė, biudžeto drausmė yra ypatingai svarbus dalykas. Taigi neturime uh, atidėlioti svarbių darbų ateičiai, nes tai netitiktų mūsų kaip vyriausybės um, atsakomybės. Tai buvo pernelyg dažnai daroma praeitįje. Pernelyg dažnai svarbus darbai, reformas buvo atidėliojami ateičiai. Taigi, manau, kad dabar suvoktimi savo galimybės, atsakomybę tikrai galime nešti didelį indėlį įvairiose srityse - kultūros, sporto, uh, meno srityje. Biudžeto drausmė nėra, nėra naujas dalykas. Bet aš manau, kad e, pasirinkę biudžeto drausmę kaip principą galėtume pasirinkti naujo darbo, netgi naujos egzistencijos formą. Taigi, e, mes, be kita kur taryboje, pasisakome už ekonomikos augimą, o namuose dėsime visas pastangas tam, kad būtų užtikrinta biudžeto drausmė. Vadovų taryboje sausio 30 dieną ir beje kovo 1 dieną įvyks kita vadovo taryba. Bet sausio mėnesį vadovo taryboje buvo daug kalbama apie ekonomikos augimą ir ką reikia daryti tam, kad šis būtų užtikrintas. Žinau, kad ir Europos uh, parlamentas savo kasdieninėme darbe, be kita ko ir darbe ties įvairiomis rezoliucijomis, nuolat sugrįžta prie šio klausimo, žiūri jį iš skirtingų rakursų. Ir be kita ko parlamento dėka buvo nusibriežti ambicingesni prioritetai ekonomikos augimo srityje. Ir tai manoma padaryti kartu nekeliant grėsmės biudžeto drausmiai. Tiesiog pasižiūrėkime į tai, kas mus sieja, ką turime bendro, pavyzdžiui, vidaus rinką. Ir čia dar daug ką galima nuveikti, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą. Komisaras Barnie, vienas iš pagrindinių um, naujos komisijos iniciatyvos iniciatorių mano, kad vidaus rinka dar turi milžinišką potencialą. Taigi Italijoje visuomet pasisakydame už tai, kad po žodžių sektų darbai. Ir čia reikalingas ypatingas asmeninis valstybių ir vyriausybių indėlis. Nes jie yra iške, iškilios asmenybės, jie matomi ir todėl jie gali duoti tokį rimtą postumį. Taigi, tai ir yra ekonomi, Europinės integracijos širdis, Europinės integracijos siela. Pakartosiu tai, ką jau sakiau vadovų taryboje. Na, fiskalinis paktas, taip, tai geras dalykas. Jau dabar ketvirtą ar penktą sykį uh, įsibėgėjimą bandant užtikrinti biudžeto drausmę. Bet labai kartais nelengva apsieti biudžeto drausmę su ekonominė integracija vidaus rinkoje. Yra tam tikrų labai griežtų mechanizmų biudžeto drausmės rytyje, pagal juos yra numatomos ir bausmės, sankcijos. Bet yra tokių valstybių narių, kurios daugybę metų pažeidinėjo e, šį principą ir užtruko daugybę metų, kol vyko visos procedūros, kol galiausiai buvo kreiptas į teisingumo teismą. Taigi gal ir gerai, kad buvo tiek daug dėmesio skirta e, pinigų sąjungai, kurie turėjo lydėti e, biudžeto drausmė, tačiau pernelik mažai dėmesio buvo skiriama ekonominiai sąjungai, kas šiaip jau logiškai yra pinigų sąjungos pagrindas. Taigi dabar pin... ekonominiai sąjungai reikia skirti daugiau dėmesio, nes, ponė pirmininkė, pabaigai pasakysiu, kad be augimo nieko nepasiksime. Aš žinau, kad laikas yra ribotas, labiau netgi ribotas negu kituose viešose E, diskusijų formas Europose, taigi reikia ir man, ir mums visiems elgtis drausmingai ir šiame forume. Kaip ten bebūtų, pane pirmininkė, jeigu jau kartą kalbame apie stabilumo obligacijas, tai daug kas, žinau, jūsų parlamente labai palaiko šią mintį, jį palaikom ir kitose institucijose. Bet tai yra priemonė, kuri yra skirta finansų rinkos integracijai, o ne biudžeto spragų užkaišimui. Ir čia norėčiau priminti atitinkamas e, parlamento rezoliucijas, pranešimus komisijos žaliasias knygas. Tai jeigu ši priemonė bus tinkamai suformuluota, tai tuomet tai privers ir finansų rinkas elgtis drausmingiau, kas teigiamai atsilieps biudžetams. Aišku, reikia atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės specifiką, bet tarkim, jeigu, tarkim, kažkuri valstybė narė, didelė valstybė narė, mano, kad galima ir anksčiau įdėkti tokią priemonę, tai reikia tai atsižvelgti, atsižvelgti į to šalies specifiką. Ir nebejoju, kad ateis tokia diena, kai teks dar sėki pamastyti, ar um, ekonominis aktas, kitas siūlomas priemonės yra pačios tinkamiausios. Mūsų uh, konstitucijose taip pat yra įtvirtintas biudžeto drausmės principas, uh, suderinto biudžeto principas, kalbam apie tą auksinę taisyklę, tačiau, tarkim, pagal tam galbūt tarkim, ta auksinė taisyklė yra suvokiama taip, kad galima įsiskolinti, bet iki tam tikros ribos. Ateis diena, kuomet Europa kai užbaigsime ta, tuos didžiuosius perversmus, kurių pasiekėme Vokietijos dėka ir pereisime prie disciplinos, prie drausmės. Tačiau Europa tuomet sugebės pasinaudoti kitais potencialiais augimo instrumentais ir priemonėmis. Na ir galiausiai, ponė pirmininkė, jums leidus dar kelios mintys, likus nedaug laiko, aš norėčiau atkreipti dėmesį į straipsnį, kuris pasirodė Prancūzijos, Italijos ir Vokietijos spaudoje šyrit. Kartu su ponė Silvi Guler mes tenais aprašomi, tačiau aš manau, kad turime suderinti integraciją, kurios mums reikia daugiau, integraciją su demokratija, kurios nenorime atsikratyti. Taigi, kaip būtų galima uh, suderinti demokratiją ir integraciją. Aš manau, kad privalu suderinti tuos du reiškinius. Na, žinoma, tik Tik tie, kurie masto labai paviršutiniškai, orientuotai į save, gali pamanyti, gali naiviai tikėti, kad integracija reiškia supervalstybę. Dauguma, did, tvirčiausia daugum, didelė dauguma Europos parla, e, atsiprašau, Italijos parlamente, sako kalbėtojas. Pone pirmininkė. Atsiprašau, jeigu taip, kad taip aistringai kalbu apie Europos integraciją. Tačiau Europos integracija jokių būdų nereiškia supervalstybės. Europinė integracija reiškia, kad toliau yra laikomasi subsidiarumo principo ir integraciją reikia suderinti su demokratija. Ir šiandieną matome, kas gali nutikti, jeigu žmonės valstybėse narėse susidarys įspūdį, kad integracija vyksta demokratijos sąskaita. Taigi vietoj to, kad bandytume dabar išradinėti dviratį, dirbkime tų egzistuojančių institucijų pagrindu. Europoje yra institucija, kurią tiesiogiai renka Europos piliečiai, tai yra Europos parlamentas ir ši institucija daro didžiulę įtaką bendru, bendrijų gyvenimui. Aš buvau Europos komisijos narys. Ir ta Komisija mane išsiuntė namo prieš keletą metų. Taigi ta priežiūra, demokratinė priežiūra, parlamentinė priežiūra Europoje yra stipri ir būtų tikrai pravartu suderinti tuos įvairius elementus. Taryba yra svarbi institucija, taip pat yra bendrijos institucija, tačiau tai tiesiog yra valstybių narių sambūris, komisija taipogi. Visos tos institucijos, kurios buvo įkurtos ypatingo prancūzo Žano Mone. Aš manau, kad yra įmanoma suderinti integraciją ir demokratiją. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponė ministrė pirmininkė Montegi, dėkuoju gerbimi kolegos. Pone ministrė pirmininkė, jūs e, paminėjote tą straipsnį, kurį paviešinate šiandien su kolegė Gula. Aš manau, kad kalbėsiu daugelio kolegų vardu, padėkodamas jums ir kolegiulio už šį straipsnį. Aš manau, visiškai atsitiknai tas straipsnis buvo paviešintas šiandieną. O dabar PP e frakcijos vardu žodis ponui Doliui. Gerbiamas Italijos e, ministrė pirmininkė, gerbiami kolegos, mes esame įsitikinę, kad Europa turi tvarkyti su savo finansais ir taip pat užtikrinti augimą. E, E, gerbiamas Mario Monti, noriu Jums pasakyti, kad Jūsų ekonominės reformos yra pavyzdys abiejose srityse. E, Jūs e, tęsėte ankstesnės vyriausybės reformas, ką ir minėjote. Taip pat savo ruoštų jūs e, dėgiate labai rimtus pokyčius, e, būtent liberalizuojant tam tikras profesijas ir tai yra labai gerai, nes tai sukurs darbo vietų ir paskatins konkurenciją. Jūs pateikėte pasiūlymą įvesti saugumo lankstumo garantijas ir tai taip pat e, užtikrins rinkos socialinę ekonomiką, užtikrins daugiau dinamikos ir apsaugos rinkoje. Jūsų kova prieš e, sukčiavimą ir už e, skaidrę e, sistemą viskalinę yra labai teisinga. Mūsų frakcija remia jūsų e, pasiūlytas priemonės ir tai yra pavyzdys Europai. Manau, kad daug šalis, pas, šalių paseks jūsų pavyzdžių. Kad užtikrintume augimą, reikia užtikrinti gerą politinę ir ekonominę atmosferą. Taip pat labai svarbu suteikti piliečiams viltį. E, reikia suteikti teisingas viltis, o ne iliuzijas apie greitas permainas. Reikia suteikti viltis apie tai, kad sukursime konkurencingesnę ekonomiką, kad e, mes kolektyviai e, ir toliau kultivuosime savo vertybės. Italija yra tvirta, nes ji kūrė e, realią ekonomiką, nori užtikrinti konkurencingumą. Pone Monti, jūs e, optimizuojate savo šalies potencialą ir mes taip pat turėsime visi dirbti savo šalyse atitinkamai ir pasiekti jūsų gerų pavyzdžių. E, reikia galvoti apie nacionalinę politiką, Europos politiką. Jūs kalbėjote apie tam tikrus išteklius, kurie yra nepanaudoti. Reikia galvoti apie mažas vidinės įmonės, mokslininkus, e, tūkstančius europiečių e, jaunimo kurie dar turi išplėtoti savo potencialą. Mes e, e, iš tikrųjų e, matome, gerbiamas Mario Monti, kad jūs esate e, lyderis savo šalyje ir dėgiate atitinkamas reformas. Taip pat reikia galvoti apie investicijas, kurios užtikrins tvarų augimą. Buvęs e, komisijos pirmininkas Žakas Deloras sakydavo, kad e, mes nesame įsimylėję vidaus rinkos, bet ji yra būtina Mes turime galvoti apie bendrą Europos erdvę ir galvoti, kaip užtikrinti augimą ir darbo vietas. Reikia, kad valstybės narės labiau derintų savo fiskalinės priemonės, reikia suteikti naujo postumio Europos rinkų integravimui socialinių aspektų, e, socialiniams aspektams. E, taip pat e, turime galvoti, kad daug kas iš Mm, numatytų priemonių dar nėra įgyvendintos. E, turime galvoti, kad e, dirbs ne tik tai Prancūzija ir Vokietija, bet kad taip pat ir Italija pateiks savo pasiūlymus apie tai, kaip pagerinti padėtį. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pasidžiaugti jūsų ryštų, jūsų siekių įtvirtinti bendrijos metodą ir stiprinti Europos integraciją. Taikydami europinius metodus, e, ponė E, Monti, jūs žinote, kad grįžimas prie tarp, vyriausyb, tarp vyriausybinio e, metodo būtų labai rimtas e, regreso pasireiškimas šimtams milijonams ES piliečių. Jūs galite pasikliauti mūsų parlamento daugumą, pasisakydamas už bendrijos metodą. Europa turi būti solidari, pademonstruoti atsidavimą, ryštą ir mes, kaip ir jūs, e, turėtume būti vieni kitų sąjungininkai. Ačiū. Dabar socialistų ir frak, e, demokratų frakcijos vardu ponas Svoboda šešias mintis. Ministrė pirmininkė. Sveiki atvykę į šį parlamentą. Sveikinu Jūs ne tik demok demok kolegų demokratų vardu, bet sveikinu visų socialdemokratų vardu. Džiugu, kad atvykote. Kaip Jūs sakėte, nesate išrinkta, išrinktas į Europos parlamentą, tačiau mes būtumėme Jūs išrinkę dabar išklausė jūsų kalbos, taigi sugrįžkite pas mus, nes mums tikrai reikia stiprių, stiprių galingų europiečių parlamente. Ministrė pirmininkė, lūkesčiai yra dideli ir Italijoje, ir Europoje, ne tik šių žmonių, bet apskritai visuomenės lūkesčiai yra didžiuliai. Jūs kalbėjote apie augimą, jūs kalbėjote apie tai, kad būtina jungti augimą su biudžeto disciplina. Aš dar žengčiau žingsnį toliau ir pasakyčiau, kad fiskalinė disciplina būtų pasiekiama tik tuo met, kai yra augimas ir užimtumas. Būtų lengviau pasiekiama. Išgirdome daug pareiškimų, deklaracijų iš Italijos, kitų šalių, tačiau reikia veiksmų, jų trūksta. Ir aš norėčiau tiesiog paminėti didžiojo dvidešimtuko posėdį Kanuose, kuriam pirmininkavo Sarkozy. Buvo teigiama, kad užimtumas turėtų būti politikos esmė, atkuriant pasitikėjimą ir augimą, kuriant tvarų subalansuotą augimą. Deklaracija puikiai, o kur veiksmai? Veiksmų trūksta. Jūs kalbėjote apie kai kurias priemonės, pažiūrėjau, stabilumo obligacijas. Mes vis dar apie tai kalbamės, kalbame apie augimo politiką, o veiksmų trūksta. Antras dalykas. Mums, ministrė pirmininkė, socialinė Europa yra konkretus dalykas. Vėlgi turime didžiojo dvidešimtuko deklaraciją. Pripažįstame, kad svarbu investuoti į socialinę apsaugą kiekvienoje valstybėje. Esame įsitikinę, kad socialinis dialogas vaidina esminį vaidmenį. Šiandien ryte mes kalbėjome apie tai, kaip socialinis dialogas yra žlugdomas. Pavyzdžiui, Graikijoje, kaip Trojka teigia, kad socialinio dialogo nereikia, nereikia socialinių partnerių, reikia tik įstatymų ir viskas. O po to grįšime prie demokratijos. Taigi mums augimas, užimtumas, socialinė politika yra dalykai, kurie eina iš vien. Dar mokesčiai. Socialiniai Europai mokesčių sistema irgi turi būti socialinė ir sąžininga. Turime kovoti su vengimu mokėti mokesčius. Didžiojo 20-ko pareiškimas vėlgi esame įsipareigoję apsaugoti viešuosius finansus pasaulinėje finansų sistemoje nuo e, palankės sąlygas taikančių mokesčiam zonų ir panašiai. Tačiau veiksmų nėra, jokių veiksmų kovojant su palankės e, mokesčių sistemas taikančioms zonoms. Ką graikas eilinis pilietis mano apie tai, kai pinigai patenka į Šveicariją, nėra apmokestinami, o jie iš savo įplaukų, iš savo atlyginimų darbo atli, at, užmokesčio turi mokėti mokesčius. Tai yra nesažininga. Taip pat žinote, ministrė pirmininkė, kad finansinių sandorių apmokestinimas mums yra labai svarbus. Ir gan dažnai teigiame, kad turime kovoti su vengimu mokėti mokesčius. Ir mūsų frakcijos studija įrodė, kad jeigu teisingai būtų kovojama su vengimu mokėti mokesčius, tuomet ir mokesčių sistema būtų kur kas pažangesnė. Ir kažkodėl dėja labai ribotai žvelgiame į finansinių sandarių apmokestinimą. Mūsų frakcija tuo klausimu turi tvirtą poziciją. Mes pritarėme jums, tačiau manome, kad reikia žengti toliau. Fiskalinis konsolidavimas, Europa su daugiau darbo vietų, mažiau bedarbių, socialinė, sąžininga Europa, kur nėra mokesčių mokėjimo vengimo. Tokia Europa būtų stipresnė. Ir aišku, turime europinių institucijų, kurios uh, įkūnija mūsų siekį sustiprinti augimą Europoje. Investicijų bankas, centrinis bankas. Taigi, kodėl nesuteikti daugiau įgaliojimų investicijų bankam padėti smulkioms vidinėms įmonėms? Investicijų bankas irgi galėtų padėti skatinti, skatinti augimą. Centrinis bankas, ponas Dragi, Italas, puikiai dirba ir kaip, kaip ir jūs, jis Kaip ir jūs, ir jį mes remiame centrinėme banke, kad jis darytų viską, kad būtų užtikrinamas augimas, kad būtų pakankamai likvidumo, kad grinųjų pinigų skatinančių augimą. Taigi, su Mario Monti ir su kitu italu Dragi Europa atrodo kitaip ir tikimės, kad e, bus e, tai sėkmingas bendradarbiavimas. Tikimės, kad bus Super Mario sukurtas. Demokratinė Europa. Jūs visiškai teisus, ponė premjerė. Reikia daugiau integracijos. Integracija su demokratija gali būti suderinama. Tačiau taryboje kai kurie tarybos nariai bando išsikovoti daugiau teisių ir daugelis piliečių klausia. Aš maniau, kad jūs laimėsite daugiau iš Lisabono sutarties, bet koks yra parlamento vaidmuo. Aš suprantu, kad Lisabono sutartis nebuvo pati populiariausia vyriausybių vadovams ir premjerams, tačiau tikiuosi, kad jūsų demokratijos samprata leis ir Europos parlamentui įsitraukti į tą demokratinį žaidimą ir ne per sutartis mes turėsime išsikovoti savo vaidmens. Turime nuo pat pradžių dalyvauti tokiuose diskusijose. Ir ne tik su komisija. Šįryt kalbėjome, kad kai kurie trojkos žmonės kaip skėriai veržėsi į valstybės ir dar, dar labiau kenkia tai šaliai, o negerina situaciją. Italijoje savoko supratimas yra šiek tiek kitoks. Yra fiskalinis, fiskalinė disciplina, yra augimo ir stabilumo. Taigi iš jūsų tikimės labai daug, daug ponė premjerė. Na ir galiausiai džiaugiamės, kad pas mus atvykote. Jūs stiprinate Europą, stiprinate Italiją, mums to ir reikia. Italijos mums kaip uh, šalies teigėjos reikia kaip stiprios, demokratiškos, saugios ir racionalios valstybės, kur yra atitinkamas užimtumo lygis ir kur yra socialinė sutvarkyta sistema. Tam tikėkite ir mūsų paramos. Ačiū. O dabar liberalų frakcijos vardu ponas Verhofštatas, prašau. Pone pirmininkė, pone Mariu. Mano frakcijo, taip pat ir Spinelli grupė labai didžiuojasi tuo, jog jūs tapote Italijos Respublikos ministrų pirmininku. Jūsų darbas iš ties įspūdingas. Per keletą savaičių jums pavyko pasiekti, kad Italija dabar žengia tinkamu keliu, inicijavote esmines struktūrinės reformas, kurios yra svarbios tiek Italijai, tiek ir Europai. Taigi galime pasidžiaugti, kad Europos vadovų taryboje yra tikras federalistas. Federalistas toliau kalbėsiu ne itališkai, o angliškai. No, I, Aš geriau galiu pakalbėti, lengviau man kalbėti apie itališką vyną negu apie politiką itališkai. E, ministrė pirmininkė, Mario Monti, man atrodo, kad jums reikia daugiau negu komplimentų šiandieną. Ko jums iš tikrųjų reikia iš mūsų parlamento, iš kolegų uh, Europos taryboje? Reikia ne tik moralinės ar žodinės paramos. Jums šiandieną reikia konkrečios Europos tarybos ir parlamento parangos. Pirmiausia, reikia kalbėti apie planą, pasiūlymą, kuriuo būtų sumažintos palūkanų normos visur Europoje. Šiandieną, kolegos, turėtume prisiminti, kad Italija net ir po reformų moka tris kart daugiau e, palūkanų negu kad Vokietija. E, 1,9 procentai Vokietijos e, tokios yra palūkanos, o 5,7 procentai Italijos. Taip negali e, tęsti, sprendžiant e, eurozonos krizę. Mes turime prisiminti, kad galime sukurti išpirkimo fondą, tai yra Vokietijos idėja gera. Idėja 2,3 trilijono eurų būtų tame fonde ir virš 60 procentų norma panaudojimo ne tik tai Italijoje, bet ir gali būti skirtas lėšas iš šio fondo Vokietijai ir kitoms šalims. E, kaip žinia, vos prieš porą savaičių parlamentas prieėmė rezoliuciją, kad būtų toks išpirkimo fondas e, sukurtas. Manau, jog parlamento e, E, dauguma pasisako už tai, kad e, ši idėja būtų susijęta su dviejų priemonių paketu, kurį dabar svarstome ir e, mes galvojame, kad dabar, dabartinė padėtis pinigų injekcijų turėtų pasikeisti. Praktika turėtų pasikeisti. Jūs kalbėjote apie bendrą obligacijų rinką taip pat. E, svarbu mums užtikrinti ne tik solidarumą, bet ir gerą priemonės, kuri e, siektų tvirtinti realią drausmę pinigų sistemoje tai yra geresnis, labiau struktūrizuotas sprendimas, negu kad dabartiniai žingsniai. Jau trilijonas mokesčių mokėtojų pinigų panaudotas sprendžiant krizę. Trys valstybės narės e, gauna paramą pagal e, paramos e, programą. E, svarbiausios pasaulio ekonomikos - Prancūzija, Britanija, galbūt rytoj Vokietija pamatys, kad tarptautinės kredito reitingo agentūros sumažino jų reitingus. Iš tikrųjų e, yra labai sudėtinga situacija. Mes turime ieškoti šiandieną struktūrinių sprendimų ne tik tai, kad mokesčių mokėtojų e, pinigai būtų naudojami, bet ir institucijų lėšas. Mes turime panaudoti obligacijų e, galimybę. Dar dėl Graikijos. Manau, kad Graikija turi stebėti, kas vyksta Italija. Taip pat jai reikia struktūrinių reformų, reikia sumažinti nepaprastai didelę viešojo sektoriaus skolą, taip pat reikia e, reformuoti politinę sistemą. Aš ponui e, Mončiui jau sakiau sakiau, kad kai jisai e, baigs savo, eiti savo pareigas Italijoje, būtų gerai jam nuvažiuoti į Graikiją ir e, atlikti tokį patį darbą. Tai turėtų būti gerai augimui ir Europai. Ačiū, Mario. Grazie, honorevole Verhofstadt. Dėkuoju, pane Verhofstadtai. Na ir dabar suteiksiu žodį poniai Harms, e, žaliųjų frakcijos. Dėkuoju, pane pirmininkė. Gerbiamas ponė Monti. Ne, aš vis dėlto kalbėsiu vokiškai, tiek to jau. Ne tik savo straipsnio dėka, kurį paviešinote kartu su kole Goliak, bet ir savo, straip, e, savo pasisakymais aiškiai vardėte du dalykus – pirmiausia, jūs parodėte, kad esate toks žmogus, kuriam pavyko po gan sudėtingo laikotarpio civilizuoti Italijos politiko. Taip pat jūs mums parodėte ženklą, jog jūs galbūt esate vienas iš tų stipriųjų žmonių, kuriam pavyks civilizuoti ir europinę politiką. Nes labai jau rimtai išnekant, būtent tai ir yra svarbiausia labai įsiklausiau į jūsų žodžius, kai pasisakėte. Ir buvo akimirkų, kai galvojau, gerai kalba, bet gal galėtų dar kai ką aiškiau įvardyti, kai ką griežčiau įvardyti, konkrečiai apibūdinti problemas. Na, kolega Ferhofštatas ką tik minėjo, kad Italija, Ispanija, Portugalija, Airija būtent bent jau tikrai šios šalis yra tos šalis, kuriuose žmonės baiminasi, matydami žiniasklaidos pranešimus iš Graikijos. Nepakanka sakyti, kad Ispanija, Airija, Portugalija yra kitokios negu Graikija, tačiau žinome, jog krizė toli gražu nekontroliuojama, ji gali plėstis. Ir prieš kurį laiką pastebėjau štai ką. Ta, kadangi išmanau bankų pinigų sektorių, todėl norėčiau užduoti jums keletą klausimų ir labai tikiuosi, kad jūsų atsakymai juos bus dar konkretesni nei jūsų pasisakymo metu. Pirma, pirmiausia, jeigu pažvelgsite į Graikijos pusę, Tai taip, aišku, turime formuoti tokią įtraukę politiką, kuri užtikrins vienybę Europoje. Taigi, norėčiau paklausti, ar ta krizės politika, kurią uh, vykdome ir Graikijos atžvilgių yra tinkama. Komisarė Niligros vakar sakė, kad nebūtų labai dramatiška, jeigu Graikija pasitrauktų iš eurozonos. Uh, Na, ji tai, tai pasakė, lik tarp kitko, lik banalų dalyką, man atrodo, tai yra pavojingas dalykas. Antra, jūs labai daug kalbėjote apie biudžeto discipliną, drausmę. Taigi, ar manote, kaip toks žmogus, kuris dabar nori padaryti tvarką Italijoje, taigi ar manote, kad yra biudžeto drausmės požiūrių prasminga vien taupyti, nes Graikijoje tik, vien tik ir taupama. Taip, svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp pajamų ir išlaidų. Bet dabar Graikija vien tik taupoma, taupima, taupama ir nežiūrint taupimo pastangų, daugelis žmonių Graikijai, ypač neturtingiesiams, sekasi vis blogiau ir blogiau. Taigi, ar tikrai e, verta raginti vien tik taupyti? Ir kadangi jūs atėjote iš bankų sektoriaus, gal galite paaiškinti, kodėl buvo primtas sprendimas neleisti griūti didiesiams bankams, nes jie pernelik dideli tam, kad žlugtų. Ir nuolat buvo laikomasi šio principo, nežiūrint visų silpnųjų bankų sektoriaus uh, pusių. Ir dabar šalims yra skolinamos daug mažesnės sumos nei bankų sektoriai, tačiau joms yra primetamos daug griežtesnės sąlygos negu bankams, visiškai nepasvėrus, ar tos sąlygos yra tinkamos. Aš visiškai nesuprantu, kodėl atsiradęs toks atotrukis. Na, žinau, kad jūs Italijoje ketinate uh, smarkiai kovoti su mokesčių nemokėjimu, mokestiniu sukčiavimu. E, Kontina Tampeco jūs e, kalbėjote apie tai, kad ypatingai daug dėmesio bus skiriama auditui, kontroliai. Tai aišku yra įdomus signalas, bet aš norėčiau paraginti, kad būtų sudarytas europinis susitarimas, pagal kurį nebebūtų leidžiama tokiu milžinišku mastu uh, nemokėti mokesčių, slėpti mokesčius. 300 milijardų eurų kasmet dėl to prarandama. Dėkoju, ponė pirmininkė, už jūsų kantrybės ir paskutinis sakinys pabaigai, ponė Monti. Vienas sakinys. Kai jeigu pažvelgsime į ministrus pirmininkus krizių šalyse, tai jūsų padėtis yra išskirtinė šio požiūriu. Jums visoje Europoje jaučiama išskirtinė pagarba. Jums kaip asmeniui, kaip buvusiam komisarui, tai reiškia ypatingą atsakomybę už santyki tarp krizės ištiktų šalių ir tų, kuriuose dar krizės pasakmės nėra tokios pragaištingos. Pirmininkas, dėkuoju, ponia Harms. Ir dabar Europos konservatorių frakcijos vardu žodis ponui Kelenan. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Dar vienas žymus Montis. Aš aišku, turėjome ne Monty Python serialą, kur visada bandoma žvelgti į pasaulį šviesiai, vertinti pasaulį šviesiomis spalvomis, nors ekonominė situacija niūri. Ir yra keletas priežasčių, kodėl Italija galėtų uh, elgtis optimistiškai. Na ir dėl vieno dalyko sutinku su pono Ferhofštat, nes be jokios abejonės Italija nėra Graikija. Ir visgi nacionalinė einamoji sąskaita nėra tinkamai valdoma, perviršis virto deficitu per dešimt metų. Panašu, kad kol kas rinka vertina jūsų lyderystę, ponė premjerė. Obligacijų gaunamas pelnas yra tinkamas dėl ekonominių reformų ir taip pat dėl Centrinio banko veiksmų, kuris jums laimėjo šiek tiek laiko. Italija fiskalinės konsolidavimas ir ekonominės reformos galėtų duoti rezultatų, tačiau Graikijoje akivaizdu, kad tai nepasiteisina. Defaultas, Graikijos pastraukimas iš euro, galbūt nėra gera politika Angelai Merkel, tačiau aš manau, kad yra vienas iš geresnių variantų eurozonai ir ES apskritai. Fiskalinis konsolidavimas palengvintų dabartinę krizę, tačiau pavieniui tai aišku nėra ilgalaikis sprendimas mūsų ekonominiams silpnumams ir silpnosioms pusėms. Kaip daugelis sakė kolegų, atsakymas yra augimas. Ir čia trūkumų nėra. Pareiškimuose yra teigiama, kad reikalinga, reikalingas augimas, užimtumas, tačiau kol kas tai neduoda rezultatų, nes daugiau yra tiesiog švaistomasi skambiais žodžiais ir bandoma tarsi daryti prielaidą, kad politikai gali sukurti darbo vietas. Tai yra biurokratiškas požiūris, kuris visiškai ignoruoja realią situaciją. Na, žinoma, Yra vienas ekonominės politikos dokumentas, kuris yra praktiškai gyvendinamas, tai yra Mario Monti dokumentas dėl vieningos rinkos. Entuziastingai jis buvo priimtas vidaus rinkos komitete, kuriam vadovauja mano kolega Malcolm Haba. Europoje problema yra ta, kad konkurencingumas nukentėjo dėl harmonizavimo, vietoj to reikėjo liberalizavimo. Pažvelkime į užimtumo politiką ir pamatysime, kokį neigiamą, kokią neigiamą įtaką turėjo tai mūsų ekonomikoms. Vieninga rinka turi galimybių užtikrinti lankstesnių, lankstesnę ekonominę situaciją Europoje. Taigi reikia nedaugiau harmonizavimo, nedaugiau taisyklių, nedaugiau biurokratijos ir jokių būdų nedaugiau Europos. Atsakymas mano manimu yra geresnė Europa, Europa, kur yra liberalizavimas ir kur yra konkurencija. Profesoriau Monti, jūs esate Italijos premjeras ir jūs kalbėjote apie demokratiją. Jūs išrinko Italijos parlamentas, nepiliečiai. piliečiai turite galimybę skleisti tą viziją, užtikrinti restruktūrizavimą ir liberalizavimą ne tik Italijoje, bet visur Europoje. Jeigu jums pavyks šiame sudėtingame uždavinėje, uždavinėje tuomet mano frakcija jūs rems. Ačiū. Dėkuoju, ponė Kalinant. Ir dabar GUE frakcijos vardu vodis ponui Patriklė Herik. Dėkuoju, pirmininkė, E, matome vėl diskusijas naujas ir bandome užslėpti, uh, nuslėpti uh, chaosą, į kurį, į kurį žengia Europa. Jūs vėl bandote nuslėpti, kaip atsiliepia neigiamai žmonėms taupimo priemonės. Jūs nekalbėjote apie tai, kaip gyvena žmonės Graikijoje, Italijoje priemonės neleidžia subalansuoti valstybės sąskaitų, neleidžia subalansuoti ekonomikos. Ir e, jūs nekalbate pakankamai apie darbą. Minėjote demokratiją, bet apie kokią demokratiją galima kalbėti, jeigu jūs pats, ponė e, Monti, sugriovėte darbo kodeksą, sunaikinote darbo kodeksą Italijoje. Dabar e, nebegalima dėrėtis dėl kolektyvinių sutarčių. Dabar matome, kad nerinktų žmonių trejatas vadovauja tam tikroms valstybėms. Apie kokią demokratiją galime kalbėti? E, taikomos tik tai sankcijos, bet e, dėl tų sankcijų galima kreiptis į teisingumo teismą, nes tai yra nedemokratiškos priemonės e, Turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti augimą ir sukurti kaip galima, darbo, e, sukurti kaip galima daugiau darbo vietų. Mes norėtume pateikti Jums keletą pasiūlymų. Pavyzdžiui, e, pagalvoti apie minimalų atlygį Europos Sąjungoje. Reikėtų sukurti e, prof profesinės socialinės apsaugos sistemą Europoje. Taip pat reikia vertinti kapitalą taip pat kaip ir darbą. Kapitalas taip pat turi būti apmokestinimas ir reikia suvienyti jėgas prieš neteisėtą, neteisingą prekybą. Reikia apsaugoti geriau sienas, geriau saugoti aplinką, reikia gyveninti didžiulius projektus ir kurti paskatas pramoniai moksliniams tyrimams, inovacijas. Visą tai galima pasiekti, sukurdami e, fondą humaniškam socialiniam vystimosi. Ir žinoma, reikėtų galvoti, kokie, kokia dalis atsakomybės teks Europos centriniam bankui reikia pagalvoti ir apie tą skolų naštą, kuri bus perkeliama ant valstybių narių pečių. Tai viso to nedraudžia sutartys. Jūs tiesiog slepiate tikrai tiesą nuo liaudės. FT frakcijos vardu ponas Speronė. Gerbiamas pirmininkė Monti. Jūs žinome, turite labai gerą finansinį išsilavinimą, didžiulę patirtį, jūs sukaupėte ją dirbdamas įvairiose darbo vietose ir taip pat suprantama, kad jūs susitikot su Wall Street specialistais, finansų specialistais, kurie nurodo valstybėms narėms, kad visi ES, ypač eurozonos valstybių gyventojai turi daryti vieną ar kitą. Žinoma, jūs turite savo uh, bendražygių, o galbūt tų, kurie jums, susitiko tuos, kurie jums nurodinėja. Kai jūs buvote komisaras ir pateikinėjate savo uh, nuomonę apie ES ekonominę sąrangą. Tačiau jūs niekada nebuvote išrinktas, o dabar jūs vadovaujate vyriausybei. Ir dabar jums parama reiškia finansinis pasaulis. Norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate Europą? Maničiau, kad mes neturėtume pritarti jūsų požiūrį į dabartinės Europos situaciją. Aš prisimenu e, Napolitano, kuris protegavo jūs ir jis sakė, kaip ir jūs, kad vieni iš krizės neišbrisite. Tačiau dabar matome, kad jūs esate vienas iš tų, kurie bando parodyti kelią, tačiau Šveicarija, Norvegija, Kanada, Australija, kitos valstybės, kurios taip pat vadovaujasi vakarietiškomis tradicijomis ir kurių piliečiai ne, neįsivedė euro, tačiau jų finansų sistema veikia daug geriau negu jūsų. Aš. Vielen Dank. Okay. Dėkuoju, ponė Speroni. Dėkoju. Konbendit. Pone Konbendit. Dėkoju. Dabar žodis teikiamas ponui Golniš. Deja, tik minutė ir 30 sekundžių, ponė Golniš. Monsieur, monsieur le président du conseil, beaucoup... Pone pirmininkė. Pone premjerė, vis daugumą sveikina jūs dėl to, kad jūs taip staigiai ėmėtės veiksmų. Ir ponas Dragi jums tikriausiai ir toliau padės. Vyks liberalizavimas, vyks reformos, taip pat ir darbo rinkos reforma, e, augimo paktas. Kol kas dėja tai atrodo kaip so socialinio regreso planas. Jums pavyko šio to pasiekti, tai yra gerai, bet ponė premjerė, po po to, kai jūs buvote paskirtas, jūs žinojate, kad jums reikės prisimti atsakomybės E, prieš kiekvieną rinkėją. Taigi galėčiau pasakyti, kad dabar jūsų demokratinės funkcijos yra šiek tiek ribotos. Atrodo, kad e, jums padeda tokie kažkokie tamsus rateliai, nors jūs ir, e, jums pavyko įtikinti parlamento daugumą, tačiau tai nebuvo demokratinis kelias. Mums reikia E, integruotos Europos subsidiarumo. Ponas Svoboda jau minėjo, jisai pats yra Austras, ponas Verhofštatas, kuris yra e, Flamandas, taip pat sakė panašius dalykus, jie reagavo tam tikrais žodžiais, kiekvienas čia kalba savo kalbą bet iš tiesų mes visi kalbame didžiojo brolio kalbą, ką pasakė kolegos iš, iš Junktinės karalystės. Dabar žodis suteikiamas komisarui Šefkovič. Ačiū, ponia pirmininkė, ministra pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Italija pakliuvo į pasaulinę krizę pažeidžiamoje pabaigoje dėl savo didelės skolos ir menko augimo. Tačiau nuo pat pirmos dienos premjero Monti vyriausybė parodė ryštą sprendžiant šios e, iššūkius ir jau patvirtino keletą svarbių priemonių. Viena vertus, gruodžio mėnesį jie priemė naują taupimo paketą, kuris leidžia sustiprinti viešuosius finansų ir leidžia Italijai pasiekti perviršį jau 13 metais, o vyriausybės skolą mažinti e, nusekliai e, patvirtintos struktūrinės priemonės dėl mokesčių, pensijų, konkurencijos, verslo aplinkos ir e, viešosios administracijos veiksmingumo. Pastarojo meto priemonės atverti uždarus sektorius ir administratinius supaprastinimus atlikti pagerins e, konkurencingumą, verslo aplinką ir panaikins kliūtis augimui ir galiausiai E, leis ekonomikai koreguotis. Baigiant, noriu pasakyti, kad komisija sveikina ryštingus vyriausybės veiksmus ir yra pasirengusi padėti ir paremti vyriausybės kryptį. Konkretus pavyzdys yra komisijos parama kovojant su jaunimo nedarbu, įkuriant dedikuotą veiksmų komandą Italijai ir perskirstat struktūrinių fondų lėšas iki 13 metų. Pone ministra pirmininkė, E, kaip matote, jūs remia ir Europos parlamentas. E, žinokite, kad turite daug draugų ir komisijoje, todėl komisijos vardu noriu pasakyti, kad linkime Italiją jūsų vyriausybei ir jums asmeniškai ko geriausios kloties e, jūsų darbe. Dėkoju, ponė Šefkovič. Dabar suteiksiu žodį ponui premjerui Monti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jau savo įžanginėje kalboje pasakiau daugiau negu e, negu norėjau, už tai norėčiau atsiprašyti, už tai dabar kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti Jums, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems parlamentarams, kurie uh, išreiškė pagarbą ir paramą mano valstybei ir mano vyriausybei, kurią aš atstovauju. Taigi tie draugiški žodžiai ir tie jausmai padeda mums, padrasina mus, nes mes Italijoje bandome valdyti kiek įmanoma geriau, reaguoti kiek įmanoma geriau ir e, kiek įmanoma e, gražinti Italiją į E, ūkio augimo e, link ūkio augimo politikos. Taigi dėkoju taip pat ir komisarui Šefkovičiu už draugiškus žodžius. Dabar norėčiau pakomentuoti tik du dalykus. Vėliau dar paskaitysiu šio posėdžio protokolą dėl to, kad buvo išsakyta labai daug filosofinių minčių. Pavyzdžiui, ponas Peroni čia išsakė e, daug tokių filosofinių minčių, aš dar jas pasigilinsiu, bet dabar norėčiau jam padėkoti už tai. O dabar tiesiog norėčiau trumpai sureaguoti, pasakyti trumpą pastabą. E, čia ir sureaguosiu į tai, ką pasakė ponas Golniš. E, kalbėsiu prancūzų kalbą. Taigi norėčiau pasakyti, kad negaliu pasigirti tuo, kad mane būtų išrinkę rinkėjai, e, bet galiu patikinti jūs ir visus kitus, kad aš e, nebuvau kandidatas E, rinkimuose. Manęs tiesiog paprašė perimti darbą ir aš manau, kad tas, e, kad tas darbas yra prasmingas, o spontaniškai sutikau jį e, atlikti ir tikiuosi ir esu įsitikinęs, kad jeigu ir jūsų kas nors paprašytų sunkių laikotarpių padėti jūsų šaliai, jūs pats tikrai sutiktumėte padėti. Negi jūs atsisakytumėte padėti šaliai tik dėl to, kad nesate išrinktas. Poniai. Norėčiau padėkoti už tas emocijas, kurias jūs išsakėte. O dabar norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė ponia Harms. Pone Harms, norėčiau pasakyti tokią bendro pobūdžio pastabą dėl Graikijos. Buvo, dėl Graikijos buvo pasakyta daug labai svarbių dalykų, e, yra daug diskutuojama ir aš norėčiau jūsų paprašyti, aš e, priklausau prie vyriausių pagal amžių žmonių jūsų tarp ir norėčiau paprašyti visų jūsų pažvelgti iš istorinės perspektyvos. Tas griežtumas, su kuriuo dabar e, yra traktuojama Graikija, e, galbūt galėtų e, sudaryti įspūdį, kad tos priemonės yra perdėtos, pernelik griežtos. Tačiau nepamirškite tokio dalyko, kad Graikijos politika e, jau daugelį metų, o tą aš sakau kaip stebėtojas iš išorės, buvo puikus blogiausių politikos praktikų katalogas. Europoje E, kai yra sakoma, kad Europoje šiuo metu demokratija vyksta nacionalinėme ligmenyje, o ne europinėme ligmenyje, tai e, mes turime tokių pavyzdžių, e, blogų pavyzdžių e, neieškoti, o ieškoti geresnių pavyzdžių. Man atrodo, kad Europos lygmenių taip pat egzistuoja demokratija. E, mes turime kalbėti ne tik apie konkurencingumo stoką, apie mokesčių spragas ir kitus neigiamus dalykus. Aišku, galima sakyti, kad e, tas griežtumas yra perdėtas, e, bet e, prie to, tų griežtų priemonių mus veda e, finansinė, fiskalinė disciplina ir biudžeto politika. Aš e, norėčiau paminėti, kad Vokietijoje atsirado stabilumo kultūra ir su euro įvedimu, su Maastrichto sutartimi mums pavyko pasiekti e, tam tikrų rezultatų. Ir kai kurių šalių politiniai veiksmai buvo kuriami ant tos geros bazės aišku, kai vis didėja įsiskolinimas, tai tai vyksta ateities kartų sąskaita, tokiu būdu tarsi žlugdama valstybė. Ir aš e, norėčiau palinkėti Europai to subalansavimo, nes dabar galbūt e, ta švituoklė nusviro į labai griežtos politikos pusę, bet gerai, kad mes turime tą švituoklės principą, nes pavyzdžiui, Italija, kaip, Italijai kaip valstybei taip tai padėjo, nes Italija yra eurozonos narė ir ta griežta fiskalinė disciplina jai padeda. Ačiū ministrė pirmininkė už jūsų pasisakymą. Diskusijos baigtos.